Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pirmasis punktas yra dėl Kenijos ir nepavykusio bandymo areštuoti Sudano prezidentą Omarą Albašyrą. Pirmasis autorius sąraše ponas Tanokas. Pusantros minutės. Uh, Sudano uh, prezidentas uh, Albašyras tarptautinio baudžiamojo teismo yra apkaltintas nusikaltimai žmogištumui ir genocidui. Turkija pereitais metais dėl to nepakvietė jos į ICO konferenciją. Bet neseniai Kenijos prezidentas pakvietė jį į konstitucijos pristatymo ceremoniją. Atrodo, kad nemažai e, Kenijos ministrų jautėsi nepatogiai tuo metu. Tačiau e, Kenijos e, veidas dėl tokių žingsnių buvo suterštas. TBT yra e, apkaltinusi e, Alba Šyra e, labai daugeliu nusikaltimų. Todėl Kenijos atsisakymas perduoti jį TBT turėtų būti pasmerktas. Thank you. Thank you. And next, Mrs. Schalke, also for a minute and a Pane Šakė, pusantros minutės taip pat, prašom. President, um... Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Kenija viena iš Afrikos valstybių, kuri labai svarbi ES partnerė saugumo, bendra, e, partnerystės, ekonomikos klausimais ir TBT veikl, veikloje taip pat ir statuto patvirtinimas sustiprina Afrikos Sąjungos vaidmenį. Kotonų susitarimas tarp ES ir Kenijos nustato partnerystės sąlygas. Šioje sutartyje yra numatyta, kad um, visa partnerystė priekybos rytyje turi būti siejama su atitinkamomis sąlygomis. Tačiau rūpiučio 27 dieną Almara Bashir e, lankėsi Kenijoje kaip vienas iš valstybės vadovų kviestų svečių, nors arešto orderis buvo jau paskelbtas jam dėl genocido nusikaltimų Sudane. TVT e, jis dar gali apginti savo atvejį, tačiau visų pirma jis turi būti pristatytas Hagai ir Kenijos um, pareiga buvo jį areštuoti, kai jis buvo ant, jo, ant jos teritorijos. Tai yra rimta problema, tai yra signalas, kuris rodo, kad ši vyriausybė nevaidina. Uh, patikimo vaidmens įgyvenant tos susitarimus, kuriuos jį pati pasirašė ir tai yra rimtas klausimas ES. Mes turime kovoti su nebaudžiamumu nes mes laikomės savo principų ir mes galvojame, kad reikia kovoti su nebaudžiamumu Afrikoje, kad tai sukurtų daugiau stabilumo ir saugumo toj, tame žemynė. Taigi turime imtis priemonių prieš Keniją ir turime priminti jai, kad tai privalo vykdyti Romos statuto sąlygas. Pone Lochbiller, dviem su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Kuomet įvyko konferencija TBT šiais metais Kampaloje, tapo visiškai aišku, kad šis teismas gali dirbti veiksmingai tik tada, kai jam padeda valstybės. Ypač tos valstybės, kurios ratifikavo Romos statutą. ES valstybės narės taip pat turėtų tai nuolat prisiminti, nes šiandien uh, E, egzistuoja būkštavimai dėl tam tikrų diplomatinių nesusipratimų. Pavyzdžiui, kai reikia areštuoti įtariamuosius karo nusikaltimais. Šios dienos rezoliucijoje mes kritikuojame Kenijos vyriausybę, kuri Sudano prezidentą pasikvietė pas save, bet Omar al-Bashiro neareštavo. Yra išduotas arešto orderis, nes šis asmuo įtariamas genocidu ir nusikaltimais žmoniškumui. Panašu, kad bendradarbiavimas tarp vyriausybių tampa svarbesnis negu kad kova su nusikaltimais. Tai tikrai nėra geras ženklas milijonams afrikiečių, kurie nukentėjo nuo siubingų prezidento Al-Bashir nusikaltimų bei pilietinių karų. Šių nusikaltimų aukoms ir artimiesiems reikia teisingumo. Jie turėtų suprasti, kad visi nusikalteliai, nepriklausomai nuo to, kokias aukštas pareigas jie priema, turėtų būti nubausti. Taip pat reikėtų kritikuoti, kad Afrikos sąjunga taip atvirai pasisako prieš prezidento Mar al-Bashir areštavimą. Tokiu būdu Afrikos sąjunga uh, E, gina nusikaltusius aukšto lygio pareigūnus. Na, o panašu, kad vyriausybė, vyriausybės vis dėlto turėtų vadovautis tarptautiniais susitarimais. Taip pat esu labai nusivylusi dėl to, kad e, Afrikos Sąjunga nesutiko įsteigti Adisabeboje TBT biurą. Taigi tos valstybės, kurios nebendradarbiauja su TBT, turėtų būti svarstamos kitame ES ir Afrikos Sąjungos aukšto lygio susitikime. Ačiū. Ačiū, pane Veržė, dviem su pusė minutės. Merci, Ačiū, pirmininkė mūsų daug čia salėje, kurie galėstavome Kenijai, dėl Kenijos sprendimų, dėl Arabų lygos sprendimų, kad nebuvo įvyktas tarptautinis uh, arešto orderis dėl uh, išduotas uh, Bašyrui suimti dėl genocido ir nusikaltimų žmogiškumui. Uh, mes taip pat Galbūt ne visi, bet apgailestaujame, kad e, nėra teisingumas vykdomas vienodai visiems visame pasaulyje. Mes žinome, kaip sudėtinga yra tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimus įgyventi. Mes žinome, kad kelias dar yra ilgas, kol iš tikrųjų jo jurisdikcija galios visame pasaulyje. Tačiau mūsų veiksmai bus patikimesnė, jeigu visos mūsų valstybės ir ypač Prancūzija nedvėjos ir pritaikys savo įstatymus prie tarptautinės teisės nuostatų ir imsis veiksmų atitinkamai, kad tarptautinis teisingumas galiotų visur be išimčių. Europos valstybėms tenka didžiulė našta Afrikos, santykiuose su Afrika ir mes turime imtis visų reikalingų priemonių, kad tarptautinis teisingumas galiotų vis, visoms Afrikos valstybėms. Tai, Tačiau panašu, kad taip nėra, nes kai kurios Europos valstybės turi tam tikrų interesų Afrikoje. Ir jeigu Almar Albaširui negalioja arešto orderis, Mes norime, kad būtų teisingumas įvyktas visiems visur, bet taip pat ir Europos Sąjungoje. Tai yra mm, vienas iš pavyzdžių, kur, kur galime parodyti, kad Europos Sąjunga yra tikra laisvės teisingumo erdvė. Mes turime žengti žingsnis po žingsnio prie to, kad te, teisės įstatymo viršenybė, teisingumas galiotų visiems. Europos parlamentas turi pasmerkti diskriminaciją. Uh, prieš Romus nukreipta taip ir, ir bendrai žmogaus teisų pažeidimus ES. Mes turime imtis veiksmų, pirmininkė, jeigu norime, kad mūsų žodžiai būtų patikimi visame pasaulyje. Next, Mr... Dėkuoju dabar ponas Berman, dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė. mažai yra priežasčių, dėl kurių galėtume tikėtis pažangos. Tačiau tarptautinis baudžiamasis teismas, kuris prasidėjo nuo tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai, o dabar e, išsivystė į tarptautinį baudžiamąjį teismą, parodė, kad e, galima e, užtikrinti teisingumą pasaulyje, patraukti nusikaltelius atsakomybėn. Dėka TBT galima kovoti su nebaudžiamumu. Žinome, kad nebaudžiamumas skatina e, nusikalstamumą. Tas pats pasakytina, žinoma, yra apie Al-Bashiro atvejį. E, galima apgailestauti dėl Kenijos veiksmų. Al-Bashiras ten viešėjo. E, e tuo pat metu, kada žmogaus teisės e, buvo paminamos jo pačio šalyje. E, yra šalių, kurios nėra prisijungusios prie Romos e, statuto, tame tarpe JAV ir ponas Obama turi imtis veiksmų čia. E, kitaip nesukursime pasaulio tvarkos, kuri remtųsi žmogaus teisėmis. Dėkuoju, dabar ponas Kelam. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šiandienos problema yra padiskutuoti, ar atsakomybė už nusikalstamumus žmoniškumui iš tikrųjų gali būti taikoma praktikoje. Ponas Albašyras kaip tik ir kaltinamas e, tokiais nusikaltimais, išduotas jo tarptautinis arešto orderis. Taigi problema yra, ar šiandieną pakanks politinės valios ir pasiryžimo tokius nusikaltelius patraukti atsakomybę. 27 rūpiučio Kenijos vyriausybė prarado tokį šansą, ji pakvietė Albašyrą kaip valstybės svečią ir vėliau mes žinome, kad Kenijos premjeras prisipažino, kad toks pakvietimas buvo klaida ir e, E, buvo ir netitiko Kenijos tarptautinių įsipareigojimų. Šiandieną tarptautinės pastangos e, e, patraukti Albašyrą teisingumo, teisingumui ir, ir pristatyti jį į tarptautinį baudžiamąjį teismą Hagoje tebesitęsia. Ir aš manau, kad ir šiandien dienos diskusija šiandieną E, taip pat prisidės prie to, kad e, ponas e, Albašyras atsidurtų TBT. Dėkoju. Dabar atskiri parlamento nariai pasakys ir pirmiausia ponas Kačmarek, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Lenkijoje egzistuoja tokia patarlė. Negalima būti truputį mieščia. Panašu, kad šią patarlę galime pritaikyti Kenijai. Viena vertus Kenija pasikvietė prezidentą Al-Bashir, antra vertus reikia nepamiršti, kad Kenija yra prisijungus prie Romos statuto. Ir čia Kenija turėtų apsispręsti, ar, ar ji persekioja karo nusikaltelius ar ne. Buvo bandyta įrodyti, kad įmanoma šias dvi alternatyvas suderinti, bet taip nėra, tai nėra garbinga. E, Kenija teisinasi, kad ji tiesiog pasikvietė kaimininės šalies prezidentą, tačiau tai visiškai netitinka Kenijos prisimtų įsipareigojimų. Jeigu valstybės yra prisijungusios prie Romos statuto, tai tų šalių vyriausybės vienareikšmiškai turi laikytis tam tikrų taisyklių ir standartų. Man nesuvokiama, kad valstybė apsimeta, kad ji nori persikioti karo nusikaltelius, bet iš esmės nieko nedaro. Dėkoju toliau, toliau pane Geringerdė Edenberg, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Istorija rodo, kad e, galų gale e, net ir karo nusikaltelius pasiekia teisingumas, jeigu net ir tais atvejais, kai jie pradžioje bando pasislėpti. Tarkim, yra toks atvejis, kai po 50 metų e, asmuo įvykęs, įvykdęs karo nusikaltimus buvo sulaikytas. Taip pat e, tą patį galėčiau pasakyti ir apie uh, nusikaltimus susijusios su žudynėmis buvusioje Jugoslavijoje. Ką, darėt, ką galėtų padaryti Europos Sąjunga? Manau, kad būtų galima daryti tam tikrą spaudimą Romos statutą pasirašysiams valstybėms. Uh, Ta situacija, kuri susiklostė rūpjūčio 27 dieną, kuomet į Keniją atvyko e, buvęs Sudano, atvyko Sudano prezidentas ir vėl visiškai ramiai grįžo namo, tokia situacija nebegali pasikartoti. Mes turime pasinaudoti aukštais užsienio reikalus rytė dirbančiais pareigūnais ir daryti viską, kad ponas Bashir būtų sulaikytas. Alė Varduris. Ačiū pirmininkė. Kenija a, išskėstom rankom priėmė Albašir. Iš tikrųjų, šiandien rezoliucijoje mes turime pasiūsti labai griežtą signalą. A, Kenija privalo paisyti tarptautinės teisės kaip ir kitos valstybės narės ir turėjo sudaryti palankę sąlygas Bashir e, sulaikymui, kadangi yra TBT arešto orderis jam išduotas už karo nusikaltimus, e, e, genocidą Darfūrė, kaip žinote, ten buvo šimtai tūkstančių nekaltų mirčių. Libija, Kataras, Saudo Arabija kitos valstybės ES turi aiškiai parodyti šioms ir kitoms valstybėms pavyzdį ir pasiūsti tvirtus, tvirtą signalą. Mūsų budrumas, ypač ponios Ašton veiksmai, turi parodyti, kad būtina pasiti tarptautinės teisės nuostatų, įstatymo viršenybės principų. Ir aišku, kad kitame. Mm, ES ir Afrikos sąjungos vadovų sutikime lapkričio pabaigoje Libijoje turi būti šie klausimai pagrindiniai darbo atverkėje. FD frakcijos vardu, ponas Vaška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Skutočnosť, že sudánsky prezident Umar al-Bashir vonė cestu. Ačiū, pirmininkė. Tas faktas, kad e, Sudano prezidentas laisvai keliauja Afrikos sąjungoje, nepaisant e, to, kad TBT yra išdavęs jo arešto orderį, dėl tokių nusikaltimų kaip e, deportacija, žmogžudystės, kankinimai ir taip toliau. Nepaisant visų tų nusikaltimų, jis laisvai keliauja. Panašu, kad Afrikos sąjunga nesilaiko savo politinių įsipareigojimų ir panašu, kad yra tiesiog taikomi kitokie tolerancijos standartai negu kad Europoje. Uh, 2009 m. Liepos mėnesį Arabų lyga taip pat atsisakė bendradarbiauti su TBT. Panašu, kad daugel, nemažai, yra nemažai valstybių, kurios mano, kad Sudano prezidento veiksmai neturėtų būti patraukti baudžiamojo atsakomybę ant TBT. Reikia paminėti ir tai, kad Dėl to gali kilti piliečių nepasitenkinimas. Gerbiami kolegos, na, tikrai nežinau, ar yra teisinga teikti finansinę ir kitokią paramą tokių vyriausybių atstovams. Visų pirma, reikėtų susėsti su tokių vyriausybių atstovais prie vieno stalo ir jiems paaiškinti, kad tarptautinių įsipareigojimų pažeidimai yra nesuderinami su techninė ir kitokia pagalba. Ir tokiu atveju, jeigu jie nesilaikys e, savo įsipareigojimų, mes taip pat turėtumėm imti priemonių. Yra visiškai neprimtina tai, kad mes turėtumėm savo šalių piliečiais remti tas valstybės, kurios ne, nebendradarbiauja su TBT. Dėkoju toliau, ponia Korhola. Ačiū, pirmininkė. Valstybė Valstybės turėtų laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų ir bendradarbiauti su TBT. Tas pats galioja ir kalbant apie bendradarbiavimą Sudano prezidento Omar al-Bashir atveju. 2007 metais Nuo 2007 metų egzistuoja taikos susitarimas, kuris turėtų būti gyvendintas šalyje. Reikėtų daryti viską, kad nepasikartotų dar kartą tokia pat katastrofa, kuri vyko Darfūre. Turėtumėm kritikuoti Kiniją dėl jos, Keniją, atsiprašau, dėl jos pozicijos. Europos Sąjunga, o taip pat ir Afrikos Sąjunga turėtų daryti viską, kad būtų laikomasi taiko susitarimo. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad įvyktų numatyti rinkimai. Taip pat reikėtų panaikinti ypatingos padėties e, įstatymus Sudane. Ačiū pirmininkė. Kenija pakvietė Sudano prezidentą Omar al-Bashir ir jo neareštavo. Kenija ir Sudanas yra kaimynės, tačiau Kenijos elgesys yra visiškai netoleruotinas, nes Kenija yra prisijungusi prie Romos statuto ir yra įsipareigojusi bendradarbiauti su TBT. Taip pat yra ir taikos tarybo, saugumo tarybos rezoliucija pagal 1593 pasirašyta pagal 7 straipsnį, taigi visos valstybės privalo bendradarbiauti. Kenija pasiteisino, kad ji negali vadovautis ta rezoliucija, tačiau tai yra nesuderinama su tarptautinė teisė. Aš manau, kad Afrikos sąjungos valstybės turėtų būti pačios pirmos, kurios norėtų dal... bendradarbiauti su TBT, nes šiame kontinente yra įvykdytas siaubingų nusikaltimų. Musime dać vyras svojego stanovčego sprzeciwu. Panas Sonik, ačiū pirmininkė. Mes turėtumėm išreikšti vieningą poziciją dėl Kenijos vyriausybės elgesio yra tikrai nepateisinama, kai Sudano prezidentas Omar al-Bashir, kuri persekioja TBT, reikia paminėti, kad jau išduotas antrasis jo arešto orderis, laisvai ir netrukdomai keliauja į kaiminę šalį. Šis žmogus yra ieškomas dėl subingų nusikaltimų, o štai Kenijoje jisai labai svetingai sutinkamas. Kenija yra prisijungusi prie Romos statuto, dėl to Kenija turėjo areštuoti šį asmenį arba jam tiesiog netgi ir neleisti įvažiuoti į Kenijos teritoriją. Aš pasisakau už tai, kad Kenija laikytųsi savo įsipareigomį ir aš raginu visas Afrikos valstybės šalis, šalis persikoti tuos asmenis, kurie yra įvykdę karo nusikaltimus. Uh, Nusikalteliai neturi išlikti nebaudžiami, jie turi stoti prieš Hagos tribunolą. Ačiū. Um, Ačiū. Per numatytą laiką suteiksiu galimybę kiekvienam iš politinių frakcijų atstovų pasisakyti, tačiau prašau laikytis nustatyto pasisakymo laiko, nes kitaip mušiu plaktuku. Ir dabar ponas Mikalašė. Much, um, vážené kolegyne kolegovia um, sa... ačiū pirmininke konstitucijos paskelbimo ceremonija vakarietiškam uh, stiliumi yra viena iš svarbiausių ceremonijų nuo, um, šeši, nuo 60 metų, kas buvo surinkta Kenijoje, tačiau dėje uh, jo svarba sumenko dėl to, kad, kad nepavyko areštuoti Albašir kuris, kuriam išduotas arešto orderis dėl uh, nusikaltimų žmogiškumui, genocido. Tai rodo, kad Kenija nesilaiko demokratijos ir įstatymo viršenybės principų pati. Kenijos požiūris į uh, tarptautinių įsipareigojimų vykdymą labai neramina. Man atrodo, uh, labai svarbu, kad Kenija patvirtintų savo politinę valią laikytis tarptautinių sutarimų ir ypač Romos statuto. Pane Gomes este parlamento a comissão o conselho e os governos europeus devem condenar e inequivocamente. parlamentas taryba komisija valstybių narių vyriausybės turi vieningai pasmerkti kenijos nesugebėjimą e, sulaikyti sudano prezidento al baširo ir nesugebėjimą laikyti įgyvendinti arešto orderį, kurį išdavė TBT mm, dėl e, nusikaltimų žmogiškumui ir genocido jo paties valstybėje. Kenija yra pasirašiusi Romos statutą, tačiau ji taip pat yra pasirašusi kotonų susitarimą, taigi padariniai turi būti atitinkami. Kenijos valdžia labai kenkia savo žmonių geroviai. nes papiktina tarptautinė bendruomenė, kuri bando kovoti su tokiais nusikalteliais kaip e, Albašyras. Mm, su gėdingu Afrikos Sąjungos palaikymu Kenija pakvietė nusikaltelį į tokį iškilmingą renginį, nepaisydama TBT sprendimų. Rouva puhemies, kansanmurha on vakava rikos, sen tekijät teettäjät ja suunnittelijat on saatava. Pane Jakomaki, ačiū pirmininkė, karo nusikaltimai yra labai sunkus nusikaltimai ir už tokius nusikaltimus turėtų būti baudžiama. Europos Sąjunga viršūnių sustikime su Afrikos Sąjungoje turėtų į darbo tvarkę įtraukti tokį klausimą kaip žmogaus teisės. Tai yra labai svarbus klausimas, nes e, genocido aukomis tapo šimtai tūkstančių žmonių. Yra būtina ištirti šią žmogžudystės. TBT arešto orderis turėtų būti įgyvendintas. Valstybės narės turėtų daryti viską, kad e, iš tikrųjų šis arešto orderis būtų sėkmingai gyvendintas. Ir pabaigai, panas Obamair. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga nuo 2004 metų remia Afrikos Sąjungą plėtojant saugumo infrastruktūrą. Iš viso buvo suteikta apie 300 milijonų eurų iki 2007 metų. Tačiau panašu, kad e, Afrikos sąjunga su mumis nelabai nori bendradarbiauti. 2009 m. Liepos mėnesį, kai vyko viršūnių susitikimas, buvo nuspręsta, kad Afrikos sąjungos valstybės nenori išduoti Sudano prezidento, jeigu jis patektų jų teritoriją. Užsienio reikalų vyriausioji galiotinė turėtų aiškiai pasakyti, kad mes galime teikti paramą Afrikai tik tada, jeigu Afrikos sąjunga ir Arabų lyga bendradarbiautų su TBT. Ačiū. Ačiū. O dabar paprašysiu komisarės sureaguoti. Ačiū pirmininkė. Romos statuto sistema yra labai svarbus tarptautinės bendruomenės instrumentas kovoti su nebaudžiamumu už labai rimtus nusikaltimus ir kaip šis parlamentas puikiai žino, ES nuolat remia tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo veiklą stengiant už, užtikrinti TBT Romos statuto visuotinį gyvendinimą visose mūsų susitarimuose. Peržiūrėtas kotonų susitarimas yra dar viena priemonė, kuri leidžia mums stiprinti taiką, tarptautinį teisingumą ir siekti užtikrinti, jog mūsų AKR partnerės ratifikuotų Romos statutą. Todėl mes su susirūpinimu pažymime, jog Liepos vadovų sutikime Afrikos Sąjungos vadovai paragino savo narės neįvykdyti arešto ordero prezidentui Albaširui. Todėl e, jis lankėsi Čadė Liepos mėnesį, po to Kenija pakvietė jį dalyvauti naujos konstitucijos paskelbimo ceremonijoje. Tai taip pat neraminantis signalai iš mūsų Afrikos partnerių. ES nuomonė yra tokia, kad Kenija privalo subalansuoti savo tarptautinius teisinius įsipareigojimus ir laikyti savo įsipareigojimų TBT, kadangi yra Romos statuto šalis, ji turi taip pat laikytis tarptautinės teisės įsipareigojimų, tai yra jungtinių tautų rezoliucijos 1593 tarp jų. Kaip Kofi Anan. A, Mm, susitarimo e, rėmėja mes galvojame, kad e, kuomet yra nebaudžiamumas už smurtą, ES privalo raginti Keniją bendradarbiauti su TBT taip pat ir pagal mūsų 8 straipsnio dialogą. Mes vertiname tą faktą, kad Kenija laikėsi savo įsipareigojimo bendradarbiauti su TBT vidaus klausimais. Tai buvo parodyta TBT e, registratoriaus vizito metu praeitą savaitę. Mes tik galime tikėtis, kad Kinė pritaikys tokį patį elgesį ir tarptautiniuose klausimuose. Pagal ES poziciją dėl TBT rūpjūčio 27 dieną vicepirmininkės ir gal, aukštosios įgaliotinės atstovės spaudai parengė e, kreipimasi ir Kenijos delegacijai buvo e, nurodyta perduoti mūsų e, žinią, mūsų demaršą Kenijos valdžiai. Tai buvo vakar padaryta. Mūsų aukštoji įgaliotinė perdavė perdoda savo mintį, taip pat ir šiuose diskusijose, kad šis klausimas turi būti diskutuojamas kitose ES ir Afrikos Sąjungos susitikimuose. Much, Ačiū komisariai. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Bus balsuojama iš karto po šios popietės diskusijų. Kitas darbo tvarkės punktas yra žmogaus teisės Sirijoje.